rinka veiktų sklandžiau, funkcionuotų sklandžiau. Susitarimai leis mums baigti de, ginčius pasaulio prekybos organizacijoje. Mes esame jos nariai. Pirmininkė, ačiū. Tartotinės priekybos komitetas yra pateikęs rekomendaciją. Šiuo klausimu balsuosime rytoj pusę dvyliktos. O dabar pereiname prie kito darbo tvarkės klausimo. Klausimas žodžiu komisijai ir tarybai dėl vakcinos nuo tuberkuliozės iniciatyvą. Alde ir kiti parlamento nariai yra pateikę klausimą žodžiu. Pirmiausia, suteiksiu žodį penkios minutėms ponui Giorensui. Pone Giorensai, ar norite kalbėti? Herr Kollege, wollen Sie das Wort haben als, für, als Frage oder? Pone Garansė, ar norite išnekėti kaip autoris? Pateikęs klausimą. Tris kartus jums uždaviau tą klausimą, tačiau man mažiau pasisekė negu tarybos atstovų. Labai ačiū. Labai laimingas prisidėdamas prie visos Europos projekto, kuris yra labai ambicingas tiek Europai, tiek besivystančiam šalims, kuriuo siekiama. E, su šaknim išrauti tuberkuliozę, e, taikant skiepus. 7 milijonai žmonių mirė nuo tuberkuliozės 2009 metais. Žmogaus gyvybės e, kaina yra 1700 žmonių per dieną. E, Europoje tai kainuoja 50 milijardų eurų. Vien tik tais Afrikai tiek pinigų skiriama. Ir tai yra tipinė problema, e, tai nėra vien tik tais besivystančių šalių problema. Ir Junktinėje karalystėje ir Airijoje buvo tuberkuliozės atveju, todėl matome, kad tuberkuliozė yra ir pas mus, ir rytuose, ir Rusijoje, ir Molda, Moldovoje tuberkuliozės atveju yra. E, Tai yra tokia iniciatyva, kuria siekiama sukurti efektyvę vakciną ir apsaugoti jos pagalbą e, besivystančių valstybių žmonės už prieinamą kainą. Čia norėčiau pateikti keletą pastabų. Pirmiausia, sveikata yra neįkainuojama, tačiau už sveikatą reikia pakloti tam tikrus kaštus. Valstybių narių galimybės uh, E, yra apsisaugoti nuo tuberkuliozės ribotos, lyginant su industrializuotom valstybėm. Šiaurės pacientai, e, pacientai iš e, pramoninių šalių turi mokėti didelę kainą už mokslo tyrimus. Pietų šalis neprisideda prie to, arba labai simboliškai prisideda. Ir mums reikalingas didesnis, solida, didesnis solidarumas, kad tas trūkumas būtų e, netoks ryškus. TBVI iniciatyva e, labai įsipaišo į strategiją 2020 ir iliustruoja tai, ką mes galime padaryti, kad mes e, ir kad mes aiškius prioritetus sveikatos e, srityje užsibrėžėme. Trečia pastaba ir tuo pabaigsiu. E, institucijoms, e, ypatingai pasaulio bankui, tektų papildomai pinigų paskirti. Kitos valstybės, kaip Junktinės valstijos, Kanada ar besivystančios šalis, kurios, kurias liečia tuberkuliozės problema, ar tai e, tiesiogiai per jo žmonės, ar tai e, solidarumo vardan taip pat turėtų prie šios iniciatyvos prisidėti. Pirmiausia, vystytina privataus ir viešojo sektoriaus partnerystė ir e, tas so, solidarumas E, būtų skirtas ne vien tik tais mokiems, visu, mokiems visuomenėms apsaugoti. Ačiū. Ačiū kolega. Ponas Čiolas, komisijos vardu. 2008 metais buvo priimta iniciatyva, apie kurią šiandien kalbame, ir ji buvo primta kaip iniciatyva, kur užsaikoma privataus ir viešo sektoriaus partnerystė, remianti septintąją mokslo tyrimų programą. Tikslas buvo mobilizuoti papildomus išteklius šiai svarbiai programai. Naujų e, vakcinų ruošimas dar tebe vyksta, daugeliu jų vyksta e, iki klinikiniai bandymai, kai kurių jau klinikiniai bandymai. E, Mes kol kas dar neturime klinikinių duomenų tam, kad atme paremti kokią nors idėją, kad kokia nors vakcina kandidatė būtų pranašesnė už kitas, efektyvesnė už kitas, kurios vartojamos dabar. E, Basil Kalmet gera vakcina dabar yra naudojama. E, kad patektų į rinką, tos vakcinos, taip vadinamos kandidatės, turėtų uh, būti efektyvesnės už vartojama dabar arba turėtų būti tokios, kad galėtų tą vakciną pakeisti kaip pažangesnis produktas. Šiandien dar to, kaip jau sakiau, nėra. TBVI iniciatyva neturėtų būti atskirta nuo kitų e, iniciatyvų, kalbant apie reikinius bandymus turėtų vykti ir toliau klinikiniai bandymai, e, partnerystės susitarimas EDCTP e, buvo įdėkta kaip pirmoji iniciatyva 85 metais 145 e, valstybės narės buvo įtrauktos, dvi 14 valstybių narių įsitraukė į tą valstybę, neseniai prisidėjo dvi naujos ir buvo siekiama vystyti mokslo tyrimus, rengiant naujas vakcinas, pavyzdžiui, AIDS atvejais ar e, drugio atvejais. Iki 2015 metų dabar vykstantis klinikiniai bandymai turi baigtis, įskaitant tuos aštuonis vakcinų bandinius, kurių tikslas būtų gydyti tuberkuliozę. Europos komisija su dideliu susidomėjimu stebi tą vadinamai business model arba komercinius modelius. E, ir toliau neatsisakoma privataus ir viešo sektoriaus partnerystė šioje srityje. Manome, kad TBVI turėtų bandymai vykti ir toliau. Tai gali būti labai naudingas instrumentas, Tačiau dar reikia atlikti detalesnėje stebėseną, išsiaiškinti, kiek didelė yra rizika ir siekiant išsiaiškinti, kokį komercinį modelį reikėtų pasirinkti. Visa tai dar nėra garantuota. Dar trūksta kai kurios informacijos, siekiant išsiaiškinti, ar tai, kas turime dabar, pasirodys pasiteisinantis dalykai ateityje. Komisijoje toliau vyksta diskusijos su finansinėmis institucijomis, analizuojama įvairūs komerciniai modeliai ir stengiamas įvystyti naujas koncepcijas tam, kad jomis būtų galima pasinaudoti įgyvendinant šiuos siūlomus sprendimus pagal strategiją ES 2020. Dėkoju. Dėkoju komisijos nariu. Dabar frakcijų atstovai. Pirmiausia, EPP frakcijos vardu pasakys ponia Karvaljo. Prašom dviems minutėms. Dėkoju, ponia pirmininkė, komisijos nariai. Tuberkuliozės atvejai pasaulyje kelia ir toliau susirūpinimą, nežiūrint pasiektos pažangos. Kadangi daugėja šio susirgymo atvejų ir nepakankamai vykdoma mokslinių tyrimų 2 milijonai žmonių miršta nuo e, tuberkuliozės kasmet. Sveikiname ES iniciatyvas skirtas kovai su tuberkulioze. Taip pat e, būtume labai laimingi, jeigu būtų gyventinama daugiau mokslinio tyrimų programų, kurios leistų atrasti naujas vakcinas, nes tai yra labai svarbi viešosios veikatos priemonė, kuri apsaugo gyventojus nuo įvairių lygų. Labai svarbu, kad e, bazinės veikatos apsaugos paslaugos būtų suteikiamos besivystančiose šalyse, tai leistų m, e, užtikrinti ilgesnį gyvenimą, ilgesnį gyvenimo trukmę ir e, išvengti tam tikrų lygų. Mes turime pakartoti ES įsipareigojimus, stiprinti juos, veikti sutelktai, turime užtikrinti bendradarbiavimą tarp mokslininkų. ES, kad kovotume su skurdo lygomis, turime e, sušvelninti padėtį daugelį besivystančių šalių. E, Norėčiau paklausti komisijos, ar ji ketina tęsti mokslinio tyrimų pastangas ir kaip ketiname tą daryti, kaip bus bandoma suaktyvinti pastangas ir užtikrinti, kad mokslinio tyrimų rezultatai būtų, duotų naudos kitų e, šalių e, piliečiams. Dėkoju dabar socialistų demokratų vardu ponas Kešmanas, taip pat dviems minutėms. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labai malonu matyti Jūs pirmininkaujant, kai kalbame apie kitų žmonių vargus. Žinau, kad jūs, e, Jums ši tema labai aktuali. Pritariu ponui Giorensui. Norėčiau, kad komisija žengtų toliau. Iš tikrųjų, tuberkuliozė kelia didelį susirūpinimą. Tai antra mirties priežastis nuo infekcinių susirgymų visame pasaulyje. Žinome, kad nuo 1,6 iki 2 milijonų žmonių nuo tuberkuliozės miršta kasmet. Europos Sąjunga e, plėtoja e, mokslinius tyrimus siekiant užtikrinti uh, kad būtų atrasta nauja vakcina. Bet yra problemų, nes dabartiniai finansavimo mechanizmai tiek ES, tiek besivystančiose šalyse e, ne, nenumato plačių klinikinių tyrimų e, antroje, trečioje stadijoje tyrimų. Tai leistų užtikrinti, kad vakcinos bus tikrai saugios. Šiaip turime daug vakcinų, bet kol kas e, nėra jos licencijuojamos. Aš sveikinu komisijos pažadą skirti papildomą finansavimą, tačiau noriu paklausti, ar e, naujos taisyklės e, dėl finansavimo leis plėtoti klinikinių tyrimų įrangą. E, ir ar bus užtikrinti veiksming, veiksmingas finansavimas, veiksmingi finansavimo e, mechanizmai e, tokiems e, tyrimams ir ypač tyrimams skirtiems lygoms, kurios dažnai nesulaukia daug dėmesio, kaip kad tuberkuliozė. Dėkuoju, dėkuoju, kad laikėtės kalbėjimo laiko. Dabar neprisijungusių vardų, ponė Vertman, vieną minutį. Dėkuoju. Tuberkuliozė yra problema neturtingose šalyse. Trečdalis pasaulio gyventojų yra užsikrėtę tuberkulioze ir virš dviejų milijonų kasmet miršta pasaulyje žmonių kasdien žmonės užsikrečia ir 49 miršta. Mes E, matome, kad ir pas mus plinta ši lyga dėl to, kad plėtojasi turizmas, daugiau žmonių keliauja. Turime galvoti, kaip sukontroliuoti šią lygą. Žmonės ją platina, mes turime galvoti, kaip apriboti jos plitimą. Bet matome, kad didėja atsparumas vaistams ir reikia galvoti apie naujus e, požiūrius, naujus būdus. Pavyzdžiui, naudoti vitaminą D kaip vieną iš terapijos būdų ir komisija turėtų tokias galimybės ištirti. Dėkuoju. O dabar ponas Kačmarekas dviems minutėms. Pirmininkė, ponios ir ponai. E, liko nedaug iki tūkstantmečio vystimosi tikslų įgyvendinimo, tačiau e, mirčių skaičius nuo tuberkuliozės tebe kelia susirūpinimą. E, ši lyga yra išgydoma, bet besivystančiose šalyse, pirmiausia, Afrikoje, Pietinėje Afrikoje, Azijoje, ji kelia didelį pavojų. Maždaug 2 milijardai uh, E, žmonių e, yra užsikrėtę šią bakteriją ir vienas iš dešimt jų susirgs tuberkulioze. Tuberkuliozė e, yra paplitusi tarp vargingiausių gyventojų, nes prasta mytyba, prastos gyvenimo sąlygos tarsi paskatina šią lygą plėtotis, plisti. Reikia mums imtis suderintų priemonių. Vyriausybės besivystančiose šalyse neskiria pakankamai lėšų kovoti su šia lyga. E, daug žmonių, ypač kaimo teritorijose, nukenčia, kadangi trūksta sveikatos apsaugos e, darbuotojų, nėra priemonių e, reikia galvoti apie finansinius išteklius. Daug žmonių, dauguma žmonių, kurie kenčia nuo šios lygos, gyvena kaimo teritorijose. E, besivystančiose šalyse labai nedaug lėšų skiriama kovai su tuberkulioze. Ir e, vargingos šalis negalės daug pasiekti be išorės pagalbos, apie tai kalbėjo ir ponas Giorens. E, tuberkuliozė yra ir socialinė, bei ekonominė problema, ne tik sveikatos problema, kadangi našumas mažėja mes turime reaguoti labai ryštingai į šią lygą, turime užtikrinti, kad vakcina bus visiems prieinama. Ačiū. Dėkuoju, ponas Kortis Lastras, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisarė, gerbiami kolegos. Sveikata yra tas dalykas, kuris yra taip pat minimas tarp tūkstantmečio tikslų. Mes įsipareigojame pirmiausia vaikų mirtingumą sumažinti. Pasižadėjome taip pat pagerinti moterų sveikatą, kovoti su AIDS, su draugiu, su kitomis lygomis, tarp kurių ir tuberkuliozė. Nepaisant visko, e, visi žino, kad šie tikslai yra iš tų, kurių pasiekta yra nevisiškai. Turime padidinti finansavimą skirtą e, vieš, visuomenės sveikatai besivystančiuose šalyse. Nemokama sveikatos sistema turėtų būti tikslas šiuo klausimu. Aš norėčiau pasakyti, kad mes turime skatinti vietos iniciatyvas, pagalbą sergantiems AIDS, kenčiantiems nuo malerijos, tuberkuliozės ir panašiai. Nepaisant visko, ponė komisarė, turime skatinti politinių ir ekonominių požiūrių šalis, kad jūs galėtų ir, ir norėtų dėkti efektyvas sveikatos sistemas. Aš manau, kad tai būtų geriausias būdas uh, užtikrinti, kad šalis pačios prisideda prie savo šalies sveikatos problemų sprendimų ir tuo būdu užtikrinti, tai padėtų galimybę visiems gauti sveikatos paslaugas. Ačiū, ponė Zaborska, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Norėčiau pasakyti, kad tuberkuliozė yra viena didžiausių pandemijų šalia tokių kaip AIDS, turinčių labai neigiamą poveikį e, daugeliu į pasaulio šalių, ypač Afrikos šalims. Tai yra ta lyga, nuo kurios nukentžia daugybė žmonių, nuo kurios kenčia šalių ekonomikos. E, nėra dėja ne vienos šalies, kuri būtų imunizuota nuo šios lygos. Problema yra medicininė be abejo, bet kita vertus tai yra ta problema, kur yra susijusi su žmonių elgsena apskritai. Yra tokių dalykų, apie kuriuos privalu šiandien kalbėti. Ap, tokie dalykai yra pirmiausia solidarumas. Žmonės daugiausiai sergantys tuberkuliuose gyvena besivystančiose šalyse. Jie serga, nes negali gauti prieigos prie sveikatos paslaugų, negali gauti, e, ne, negali gauti reikiamo gydimo. Vak, vakcinos e, senos nebėra tiek veiksmingos, atsiranda naujų komplikacijų šių lygų, atsiranda naujų genų. Norėčiau paminėti štai ką. Yra žmonių, kurio kasdien kaunasi su tuberkulioze. Jie stengiasi rasti būdą, kaip tinkamai kovoti su šia bakterija, kad būtų galima padėti toms šalims, kurios labiausiai kenčia nuo tuberkuliozės. Jeigu norime pasiekti e, tūkstančio tikslų, turime padėti renkti gydytojus besivystančiose šalyse. E, medikai išvyksta iš besivystančių šalių, kadangi e, jiems palankiau yra dirbti kitur. Aš manyčiau, kad turime renkti globalią programą. Turime ne tik susitelkti prie farmaceutikos sektoriaus, prie farmacinio sektoriaus, bet turime susitelkti ir prie kitų dalykų, nes mokslo tyrimai yra tie dalykai, kurie užtrunka pakankamai ilgai. Dėkoju. Ačiū. O dabar matau, kad yra daug norinčių pasisakyti. Ponas Mikolasič. E, e, Gerbiami kolegos, Norėčiau pabrėžti, kad tuberkuliozė yra neišnaikinta dar lyga. Matome, kad kasmet beveik 2 milijonai žmonių miršta nuo šios baisios lygos. Labai gerai, kad mes suvokiame problemos mastą. Norėčiau padėkoti komisijai. Mes kalb... ne tik kalbame apie Kalbame ne tik apie AIDS kaip apie pandemiją, bet ir apie tuberkuliozę, nuo kurios miršta milijonai žmonių. Sutinku, kad turime finansuoti naujų vakcinų tyrėjus. Bet kaip komisija pasakė, naujų vakcinų kol kas nėra. Mes dar tik tai E, pradinėme tyrimo etape ir nėra išbandytos vakcinos kol kas. Aš norėčiau paraginti skirti daugiau lėšų moksliniams tyrimams. Toliau kitas kalbėtos vieną minutę. Ponas Tanasescu. Mir mirtingumas yra 2,6 arba 6 milijonai žmonių per metus, bet tuberkuliozė yra viena iš dviejų mirtingumo pagrindinių priežasčių nuo infekcinių lygų. Tai pateisina e, viešosios sveikatos organizacijų super, e, susirūpinimą. Iš tiesų medicina labai pažengė į priekį, tačiau reikia pripažinti, kad atėjo laikas BCG vakciną pakeisti naują e, efektyvesnę vakciną. E, todėl reikalinga, reikia, kad Europa būtų dosnesnė, Europos fondai būtų dosnesni, kad būtų nauji finansavimo būdai sugalvoti, kaip e, TBVI metodas ir panašiai šis modelis galėtų būti patrauklesnis įmonėms, ir tai yra toks modelis, kurį finansiškai reikia remti. Ačiū, ponas Keli. Eh, eh, Tuberkuliozė Airijoje buvo labai paplitusi vos prieš 50 metų. Daug jaunų, senų žmonių mirė. Mes turtėjome, ši lyga išnyko jau nebėrės 36 metus. Bet dabar matome, kad vėl e, ši lyga grįžo ir vaikas vienoje mokykloje susirgo tą lygą. Problema yra labai rimta pasaulio mastu. Girdėjome, kad žmogus kas 10 sekundžių miršta vienas žmogus nuo šios lygos. Mūsų tikslas iki 50 metų visiškai išnaikinti tuberkuliozę. Moksliniai tyrimai yra esminės svarbos šioje srityje ir ES reikia pagirti už jos veiksmus, nes ES yra lyderė lyginant su Japonija ir kitomis šalimis. Ir reikia paremti tuos mokslininkus, kurie siekia atrasti vakciną naują nuo šios dažnai užslėptos lygos. Ponas Ferreira, ačiū, ponė pirmininkė. Liko keturi metai iki tūkstančmečio tikslų įgyvendinimo, o tuberkuliozė milijonus gyvybių nusineša. Tai yra vienas iš didžiausių, iš didžiausių neligybės pavyzdžių pasaulyje. Tai yra labai nedaug pasireiškianti pramoninėse valstybėse e, lyga, bet ji negalės būti išrauta e, su visos visuomenės ir su sveikatos apsaugos organizacijų pastangomis. Savaime suprantama, turi būti taikoma vakcinavimo programa, tačiau reikia daryti ir daugiau. Reikia vieną kartą visiems laikams nutraukti skolos e, mechanizmo E, ša, trukdymas sukeliama toms šalims. Ačiū. Dabar žodis suteikiamas ponui Čeglič. Ačiū ponė pirmininkė, ponios ir ponai parlamentarai. Vengrija pastaraisiais metais pastebėjo, kad tuberkuliozės atveju ir mirties nuo jų padaugėjo. Centro 2006 metais centro liberalai labai nemažai padarė, kad ta lyga pasitrauktų, e, kad pagerėtų e, paslaugos ligoninėje, kad e, benamiai būtų geriau slaugomi. Daugiau skiriama lėšų uh, E, medicinai vakcinuojama daugiau, padaroma reikia padaryti taip, kad ta vakcina taptų prieinamesnė visiems, kad Europa e, tautos taptų e, sveikesnėmis ir kad visuomenė taptų sveikesnė. Ačiū, ponas Čelaš. Ir bus diskusijų pabaiga. Dėkoju. Aš pabandysiu atsakyti į kai kurios klausimus, kurie čia buvo kelti. Pirmiausia, reikia pasakyti, kad iš tiesų reikia daugiau atlikti mokslo tyrimojo darbo, tą jau minėjau savo įžanginėje kalboje. Komisija ieško būdų, kaip galima būtų labiau vystyti tuberkuliozės programas ir vienas iš sprendimų, ko gero, galėtų būti tam tikrų pagalbos programų atnaujinimas, e, kur dabar jau, e, kur, kur jau minėjau. E, toms programoms skiriama 80 milijonų eurų. Komisija taip pat galvoja apie kitas programas, sakykime apie CTP2 programą. Jau sakiau ponui Tanasesku e, ir dar kartą pakartosiu, kad komisija labai daug finansuoja mokslo tyriamųjų darbų susijusių su tuberkulozė. Net 75 milijonai eurų buvo panaudoti tam tikslui, tačiau savaime suprantama reikia panaudoti dar daugiau. E, partnerystė tarp privataus ir e, viešojo sektoriaus taip pat yra svarstytinas dalykas, taip pat e, reikėtų pasižiūrėti, kokiegi, kokiosgi iš tų vakcinų yra geriausios kandidatės, kokios galėtų pasiekti klinikinę tyrimų stadiją, kurios galėtų būti efektyviausios. Dabar turimos mūsų vakcinos mūsų neįtikina iki galų e, ir mūsų neįtikina, kad finansavimas tų vakcinų galėtų duoti teigiamų rezultatų. Vitaminai taip pat yra e, visai neblogas kelias, taip pat svarstytinas variantas, tačiau reikėtų padaryti taip, kad e, būtų išvengta e, tuberkuliozę sukeliančių bakterijų pasipriešinimas. Tvarumas. Europos Sąjungoje ir besivystančiose šalise tuberkuliozė yra aštri problema. Europos Sąjungoje e, E, sveikatos e, tikslai yra įgyvendinami per įvairias programas ir 2020 strategijoje tai yra vienas iš pagrindinių tikslų. Reikia labai daug investuoti į sveikatos apsaugą, reikia imtis įvairių iniciatyvų, dėkti inovacijas ir komisija, e, ištisa grupė komisarų dirba e, kad valstybės narės galėtų skatinti inovacijas, kad galėtų tiekti, dėkti naujas, e, naujus mokslo tyrimus, moks, e, sveikatos e, apsaugos vardan ir e, visuomenės senėjimo e, sušvelninimui. Į sveikatos rytį vystimo fondai taip pat labai nemažai investuoja įvairiose šalyse ir šitas klausimas ir toliau komisijos bus vystomas. Tikiuosi, kad komisijos vardu atsakiau bent jau į pagrindinius jūsų keltus klausimus, bet kokiu atveju norėčiau patiks, patikinti jūs, kad komisijai ir toliau labai rūpi ši problema ir mokslo trėmėjai darbai susijęs su ją. Dėkoju, ponė komisarė. Rezoliucijos projektas buvo pateiktas Alde, Žaliųjų, Ale, Gue, NGL